Pone Štelhartai, aš kalbu jums taip pat. Pradedame nuo balsavimo dėl 16 klausimo. Klausimai, kuriuos atsakoma žodžiu tarybai ir komisijai dėl ES tolesnių veiksmų besiriuošiant 19 Junktinių tautų bendrosios klimato kaitos konferencijos šalių konferencijai. Pirmiausia, išbandykime aparatūrą. Prašom pabandyti balsuoti su kortelėmis. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Trisdešimt septyni už, du prieš. Taigi dėl klausimo komisijai ir tarybai. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta, keli tik tai balsavo prieš. Toliau kitas klausimas. Reis pranešimas. Ar pranešėjas nori ką nors pasakyti? Girdėjau, kad jį norėjo kažką pasakyti. Ačiū pirmininkė. Žinau, kad skubame balsuoti. Norėčiau keletą minučių e, paaiškinti apie ką čia kalba. Čia yra antrojo balsavimo, antrojo svarstymo procedūra. Nuo pat diskusijos pradžios vyko daug, daug dalykų. Su Kipru, Kiprui pirmininkaujant vyko trys trialogai dėl sustarimo iš esmės, dėl taikymos ryties. Noriu priminti, kad kalbame specialios medicinės paskirties maisto produktus. Kūdikiai, maži vaikai, taip pat e, ilgalaikiai ligoniai, čia jiems yra skirti maisto produktai. Čia kalbame apie produktus skirtus specialiems ligonėms, mažiems vaikams, gluteno, laktozės netoleruojantiems žmonėms. Mes sugebėjome įtikinti valstybės narės pratesti įvairio pribojimo taikymą iki 12 mėnesių laikotarpio mūsų komitetui labai svarbu, kad būtų eliminuoti eliminuos tos medžiagos, kurios <clears throat> kelia tam tikrą grėsmę. Taip pat e, šioje maisto grandinėje reikėtų išvengti ir tiksliau e, pašalinti iš jos e, <clears throat> įvairias endokrininės ligas keliančius pesticidus. Tikiuosi, kad uh, šis dokumentas bus patvirtintas, šis sustrimas per antrąjį svarstymą. Man atrodo, kad dabar teikiamas kompromisas yra tinkamas palyginti su uh, tradicinė procedūra ir taikant uh, dabartinę procedūrą mm, bus daug lengviau dėrėtis su komisijos ir tarybos atstovais. Aš e, manau, kad balsavimas plenarinėje sesijoje po pirmojo svarstymo taip pat mums padėjo pasistumėti į priekį. Baigdama norėčiau padėkoti šešėlėms pranešėjams Delank, Sarbu, Gerling, Karlui Šliuteriui kurie daug prisidėjo prie šio teisės akto patvirtinimo, nes e, jo atkreipimas dėmesys į tai, kad visi pažeidžiami asmenys ir sergantis asmenys nėra įprastiniai vartotojai. Pirmininkas dėkoju, siūlau balsuoti elektroniniu būdu. Ar pritarėme antrajam svarstymui, ar pagreitinta tvarka ar ne, galime tą savo nuomonę pareikšti elektroniniu būdu, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta didelė balsų persvara, procesas pajudėjo. Kitas darbo tvarkės punktas yra mm, susijęs su Nagoja Vėlgi balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Penkiasdešimt aštuoni balsai už pritarta, labai ačiū. Dabar prasidės sunkesnis balsavimo etapas su Uski pranešimas ir pranešėjas norėtų prieš pradedant balsuoti dar tarti žodį. Prašau, ponia Uški. Těsně před hlasováním zdůraznit pouze tři základní body této. Ačiū, kalbėsiu čekų kalba. Uh, Norėčiau į tris aspektus šiame pranešime atkreipti dėmesį. Pirmasis susijęs su transporto priemonių ženklinimu. Mes sutarėme dėl šio ženklinimo, taip, dėl vadinamojo oro pagalvių sistemų įtraukimo į pranešimą. Ar nesusitarėme, kad galime laisvai dėl to apsispręsti? Mes nesugebėjome susitarti dėl trečiojo priedo dėl rodiklių lentelės nepriklausomai nuo balsavimo rezultato. Reikia tikėtis e, pakankamai nežymios balsų persvaros į vieną ar į kitą pusę, todėl aš jau dabar norėčiau paprašyti teikti šį klausimą balsavimui per e, plenarinį posėdį, kad turėtume aiškę parlamento poziciją ir e, rimtus įgaliojimus dėrėti su taryba ir komisija. Pirmininkas, ačiū panai Uskiu už paaiškinimus. Iš karto pradėsime balsuoti. 334 pakeitimai nepriimtini. Pradedame balsuoti nuo 46, kas už, kas prieš. Atmesta. Balsuosime dėl 47, 48 ir TRAN 14 pakeitimo, tačiau pagidavome prieš tai pasitikrinti elektroniniu būdu dėl 46. Pradėme balsuoti elektroniniu būdu, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta. Trečiasis e, straipsnis. Uh, 7, 48, 14 stran. Balsuojame dėl jų kartu, kas už, prieš. Susilaiko, pasitikrinkime elektroniniu būdu, nes balsavimo rezultatai neaiškus. Pradėme balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Aiškia balsų persvara pritarta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl 50 ir trans 16, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Penkiasdešimt trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 54. Kas už? Prieš susilaiko. Atmesta pasitinklinkime elektroniniu būdu dėl 54. Balsuoti pradedame ir baigiame. Pritarta aiškiai balsų persvarą, nors keliant rankas Taip aišku nebuvo. 55. Pradedame balsuoti. Tiksliau, kas už, sako pirmininkas, kas prieš. Susilaiko pritarta. 17. Tran pakeitimas, kas už, prieš. Susilaiko pritarta. 56. Kas už, prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus elektroniniu būdu dėl 56. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame atmesta. Pirmasis konsoliduotas pakeitimas elektroniniu būdu balsuojame, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta. Balsuojame dėl dabar 62 pakeitimo, kas už. Ketvirtame puslapė 62 pakeitimas, kas už. Prieš susilaiko atmesta 60, kas už prieš susilaiko atmesta, 63 kas už, prieš susilaiko atmesta, 64 kas už, prieš susilaiko atmesta. 58 ir 61 balsuojame dėl jų kartu, kas už, prieš susilaiko. Manau, kad atmestas, sako pirmininkas. Pasitikrinkime dėl 58 ir 61 elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta. Dešimtasis inko, kas už. Prieš. Susilaiko pritarta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu, nes nebuvo visiškai aišku, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Aiškiai pritarta, prašau, aiškiai kelti rankas. Dabar balsuosime dėl šeštojo pakeitimo, kas už, prieš susilaiko pritarta, antrasis konsoliduotas pakeitimas, Balsuosime elektroniniu būdu. Balsuoti pradame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 66 ir 68. Dėl jų balsuojame, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. Septintas atkrinta. Tran 21. Turime balsuoti, kas už. Kas prieš susilaiko pritarta. 70 ir Imko 11 balsuojame kartu, kas už. Prieš susilaiko pritarta. 71 ir 72 kartu, kas už. Prieš susilaiko pritarta. 73, kas už prieš susilaiko. Pritarta 76, kas už, prieš susilaiko atmesta. 74 ir 75, kas už, prieš susilaiko. Pritarta 79. Prieš susilaiko pritarta. Trečias kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Imko penkioliktas atkrinta. 12 ir imko 16 identiški, kas už, prieš susilaiko pritarta. 85 kas už, prieš susilaiko pritarta. 86 kas už, prieš susilaiko atmesta. 13 kas už, prieš susilaiko pritarta. 87, strand 25 kartu, kas už, prieš susilaiko pritarta. 15, kas už, prieš susilaiko pritarta. 16 ir 88 bei 26 kartu, kas už, prieš susilaiko pritarta. 17.89, tran 27 identiškai, kas už, prieš susilaiko pritarta, 18.90 ir 28 tran, kas už, prieš susilaiko pritarta, 92, kas už, prieš susilaiko atmesta, 93, kas už, prieš susilaiko atmesta, 94, kas už, prieš susilaiko atmesta. Balsuojame dėl priedų. 95 pakeitimas, kas už prieš susilaiko, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dėl 95 pakeitimo pradėme balsuoti ir visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta 96 kas už, prieš susilaiko atmesta 97 už, prieš susilaiko atmestą 98 už prieš susilaiko atmestą 99 ir 100 kas už prieš susilaiko atmestą 101 kas už prieš susilaiko atmestą 102 kas už prieš susilaiko atmestą 103 kas už prieš susilaiko atmestą pritarta. 105 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 106 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 109 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 108 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 107 kas už, prieš ar LP frakcijos atstovai susilaikys balsuodami. Gerai, tuomet pasitikrinkime dar kartą elektroniniu būdu dėl 107. Ar visi balsavote, balsuoti baigime. Pritarta. Tran 29, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 111 ir 12, kas už, prieš, susilaiko. Atmestas 113, už, prieš, susilaiko. Atmestas 114, už, prieš, susilaiko. Atmesta 20 pirmoji dalis A, 115 pirmoji A dalis ir imko 17 identiški, kas už prieš susilaiko pritarto. 20 antroji B dalis, 115 antroji B dalis ir imko 18, kas už prieš susilaiko pritarta. 20 pakeitimo trečioji C dalis, 115 trečioji C dalis ir Imko 19, kas už, prieš susilaiko pritarta, 116, kas už, prieš susilaiko atmesta, penktasis konsoliduotas pakeitimas, trečiasis priedas, balsuokime elektroniniu būdu, kad būtume tikri. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. pritarta. Tokiu būdu atkrinta dėl darbo tvarkos, norėtumėte pasisakyti, ar kaip turėčiau interpretuoti tos jūsų ženklus. Kiti pakeitimai atkrinta dabar 22 ir imko. Uh, 22 pakeitimas, kas už prieš. Dar kartą. Kadangi balsavime dalyvavo tik tai žalių frakcijos atstovai, kas balsuoja už 22 ir imko 21 pakeitimus, kas už prieš susilaiko pritarta. 135 kas už prieš veikiausiai pritarta, tačiau pasitikrinkime elektroniniu būdu, nes kolegos nekelia rankų. Dar kartą dėl 135 elektroninis balsavimas. Pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 36 už 24 prieš. Aiškiai pritarta. Labai prašau visų dalyvauti balsavime keliant rankas. 136, nes kiti atkrinta, kas už, prieš susilaiko pritarta, 137 už, prieš susilaiko pritarta, 138 už, prieš susilaiko pritarta, 139 už, prieš susilaiko pritarta, 140 už, prieš susilaiko atmesta. Imko 22, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Imko 23, kas už, prieš, susilaiko, pritarta pritarta 142, kas už, prieš susilaiko pritarta 143, kas už, prieš susilaiko atmesta. Dabar balsuokime dėl 25 pakeitimo iš keturių dalių. Kas už pirmąją? Prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją? prieš susilaiko pritarta, kas už trečiąją. Tik Richardas Zeberis užbalsuoja. Kaž už trečiąją dalį 25 pakeitimų prašau kelti rankas. Kas prieš susilaiko atmesta. Ketvirtoji dalis, kas už prieš susilaiko atmesta. Tran vienas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Imko antras, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 26 Tikrinamės elektroniniu būdu dėl imko antrojo pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 26. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 28. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Antras trankas už. Prieš susilaiko pritarta. 32 kas už, prieš susilaiko pritarta, 29 atkrinta, 30 kas už, prieš susilaiko pritarta, 31 už, prieš susilaiko pritarta, 33 už, prieš susilaiko pritarta, 34 už, pasitikrinkime dėl 33 elektroniniu būdu pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 34 kas už. Prieš susilaiko pritarta. Imko trečias balsavimas dalimis, kas už pirmąją, kas prieš. Susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko, taip pat pritarta. Imko ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Tran trečias, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Tran ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta susilaiko Pritarta. Pasitikrinkime, kad būtų ramiau dėl TRAN ketvirtojo pakeitimo elektroniniu būdu pradėme balsuoti. Ar visi balsavote, kolegos? Balsuoti baigiame. Dar kartą kartojame elektroninį balsavimą dėl TRAN ketvirtojo pakeitimo. Balsuoti pradame, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. 36 kas už. Prieš susilaiko pritarta, imko 6 kas už. Prieš susilaiko pritarta, 38 už prieš susilaiko neaišku. Dėl 38 elektroninių būdų pasitikrinkime, ar visi balsavote, balsuoti baigime. Ne, persvara pakankamai aiškiai atmesta. Trans 6 už prieš susilaiko pritarta, 309 už prieš susilaiko pritarta, 42. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 44 ir tran 8. Balsuojame kartu, kas už. Prieš susilaiko atmesta. Tran 9. Kas už. Prieš susilaiko pritarta. Tran 10. Kas už. Prieš susilaiko atmesta pritarta, tran 11 kas už, prieš, susilaiko pritarta, trečias pakeitimas kas už, prieš, susilaiko pritarta, imko septintas kas už, prieš, susilaiko pritarta, tran 13 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Galutinis balsavimas dėl prašymo projekto pranešėjas prašo žodžių, prašau, ponia Uski. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. Prieš galtinį balsavimą turiu pranešti e, Turiu pasakyti, nesitikėjau, kad taip e, maža persvara bus balsuojama dėl priedo, todėl prašau savo frakciją balsuoti prieš per galutinį balsavimą. Ačiū už galimybę pasisakyti. Gut, wir stimmen elektronisch. Gerai, elektroniniu būdu dabar balsuojame dėl viso pranešimo projekto. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Nedidelė balsų persvara. Pritarta pirmam galutiniam balsavimui. Dabar antras balsavimas dėl teisėkuros rezoliucijos. Balsuoti pradame. Ar visi balsavote? Dviejų kolegų balsų dar trūksta balsuoti. Baigiame. 30 už, 27 prieš, 2 susilaikė. Taigi pritarta, taip pat ir teisėkros rezoliucijai. Noriu paklausti pranešėją, ponė Uski. Balsavimo persvara buvo nežymi, noriu jūsų paklausti, kaip ketinate toliau elgtis kaip pranešėjas, ar turėtume jį svarstyti, patvirtinti per pirmąjį svarstymą, ar sieksite, kad būtų rengiamas antras svarstymas. Kaip pradžioje minėjau, manau, kad vienintelė įmanoma galimybė yra antrasis svarstymas. Negaliu įsivaizduoti, kad dabar pradėtume darybas, taigi aš prašau renkti antrąjį svarstymą ir po to teikti balsavimui plenariniai sesijai. Ačiū. Yeah, to go to the plenary, but, but I think it's clear. Also, clear. clear. Yeah. Yeah. Sorry, vielleicht muss ich es nochmal, weil ich muss, ich muss auch üben, weil wir uns ja neue Regeln gegeben haben. Kadangi įsigalioja naujos taisyklės, sako pirmininkas, Tai kaip turėtume elgtis, pradėti darybos, nepradėti darybų, ne, nenorite pradėti, gerai, tuomet e, be darybų mes teikiame pranešimą svarstyti plenariniam posėdžiui ir jame balsuosime. Dėkoju kolegoms už e, veiksmingą darbą. Dabar balsuosime dėl Dabar balsuosime, nežinau, kaip kolegos, kuris ten rytinę mankštą daro pavardė, galbūt ponia Weisgerber ir tas kitas kolega galėtų savo pokalbius už salės durų toliau tęsti. Mes dabar balsuosime dėl pranešimo susijusios su vaistų skaidrumu. Iš karto pradėkime balsuoti dėl 80 pakeitimo, kas už prieš susilaiko pritarta, 81 kas už prieš susilaiko atmesta, 12 kas už, prieš susilaiko pritarta, 83 ir 172, tai yra identiški pakeitimai, kaip, ne, tik šie du, kas už, prieš susilaiko atmesta. 84, imko 13, imko 11, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl šių trijų paskutinių pakeitimų elektroniniu būdu balsavimo rezultatus. Pradedame balsuoti, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Atmesta. Tryliktasis. Kas už? prieš susilaiko pritarta, 85 kas už, prieš susilaiko pritarta, 86, 87 ir imko 14 kas už, prieš susilaiko pritarta, 88 kas už, prieš susilaiko atmestas, 89 kas už prieš susilaiko atmesta, imko 15, kas už, prieš susilaiko atmesta, 14, kas už, prieš susilaiko pritarta, 90, kas už, prieš susilaiko pritarta, 91, kas už, prieš susilaiko pritarta, pirmas kompromisas, kas už, Pagidaujama pasitikrinti dėl 91 elektroninių būdų. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta aiškia balsų dauguma. Pirmasis kompromisas kas už. Prieš susilaiko pritarta pirmam kompromisui. Verčiame keletą puslapių. 221 dabar balsuojame. Kas už? Penktajame puslapį 121 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 122 kas už. Prieš. Susilaiko atmesta. 123 kas už. Prieš. Susilaiko atmesta. 17 kas už. Prieš susilaiko pritarta, 18 kas už, prieš susilaiko pritarta, 100. Dvidešimt ketvirtas. Kas už? Prieš. Suslaiko pritarta. 125. Kas už? Ne, jis atkrinta. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Verskime puslapius iki 7, 152, kas už, prieš susilaiko pritarta, 153, kas už, prieš susilaiko atmesta, 154, kas už, prieš susilaiko atmesta, Imko 21, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 155, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Trečias kompromisas, Petra Lyzės, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dar turime balsuoti dėl 174, kas už prieš susilaiko atmesta ketvirtasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Verskime puslapis iki 218 pakeitimo 12 puslapį už prieš susilaiko atmesta 200. 15. Tiksliau elektroniniu būdu tikrinamės, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. 217 atkrinta, penktasis konsoliduotas pakeitimas, balsuojame iš karto elektroniniu būdu, pradėme balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Aiškiai pritarta galėjome ir šį pakeitimą kompromisinį paversti. Dabar 210 už prieš susilaiko. 226 už prieš susilaiko. Tiksliau tikrinamės dabar dėl 226. Balsuoti pradedame ir baigiame. Pritarta. 30-31 balsuojame kartu, kas už. Prieš susilaiko pritarta. 227 prieš tai tikrinamės dėl 30-31 elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 227 atkrinta, 228 balsuokime dėl jo, kas už prieš susilaiko atmesta 229, kas už, prieš susilaiko atmesta 2, tiksliau 32, 33, 35 ir 36 kartu balsuokime, kas už, prieš susilaiko atmesta 230, kas už, prieš susilaiko atmesta 37 imko, kas už, prieš susilaiko pritarta 231-34 kartų, kas už, prieš susilaiko atmesta 232, kas už prieš susilaiko atmesta 34, 38. Balsuokime kartu, kas už, prieš susilaiko atmesta 233, kas už, prieš susilaiko pritarta 235, kas už, prieš susilaiko atmesta 236, kas už, prieš susilaiko atmesta 237, kas už, prieš susilaiko pritarta 238 su žodinė pataisa, kas už, prieš susilaiko neaiškus balsavimo rezultatas, prašau pasitikrinti elektroniniu būdu, balsuoti pradedame, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šeštasis konsoliduotas pakeitimas - elektroninis balsavimas. Siūlau iš karto taip balsuoti. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 247 ir 8 kartu, kas už prieš susilaiko atmesta, 249 kas už prieš susilaiko atmesta, 250-51 kartu, kas už prieš susilaiko atmesta, 252-53 kartu, kas už prieš susilaiko atmesta 254 ir 255 kartu, kas už prieš susilaiko atmesta. Tikrinamės dėl 254 ir 55 elektroninių būdų. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta 256, kas už prieš susilaiko atmesta. 39 kas už prieš susilaiko pritarta. 257 atkrinta. Balsuokime dėl septintojo kompromiso. Ne, dar reikia balsuoti dėl 258 pirmininkas atsiprašau, kas už. 258. Kas už prieš susilaiko atmesta. Septintas kompromisas. Kas už prieš susilaiko pritarta. Balsuokime dėl pakeitimų nuo 40 iki 265, kas už, prieš, susilaiko neaiškus rezultatas, tikrinamės elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuokime dėl pakeitimų nuo 266 iki 270 kartu. Ne, pirmininkas pasitaiso. Balsuokime dėl imko 46. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 41 ir 271 kartu, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 42, 49, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar konstatuojamųjų dalių pakeitimai 44, imko 1 už prie susilaiko pritarta, 46 kas už prieš susilaiko pritarta. Tikrinamės dėl 46 elektronų būdų, pradėme balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. 47 kas už prieš susilaiko atmesta, 48 kas už, prieš susilaiko pritarta, 49 kas už, prieš susilaiko pritarta, 50 kas už, prieš susilaiko pritarta, imko antras kas už, prieš susilaiko pritarta pritarta 51 ir imko 3, kas už, prieš susilaiko atmesta, pirmas, kas už, prieš susilaiko pritarta, imko 5, kas už, prieš susilaiko atmesta, 52, kas už prieš susilaiko atmesta, antras kas už, prieš susilaiko pritarta, 53 ir 55 kas už. Balsuojame dėl 53 ir 55. Dabar, nes 52 buvo nepritarta, Taigi, kas už šios du pakeitimus, 53-55, kas prieš, susilaiko atmesta. Trečias, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 54, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 56, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 57, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Ketvirtas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 7 imkokas už, prieš susilaiko pritarta, 58, 59 kartukas už, prieš susilaiko atmesta, 61 kas už. Pirmininkas atsiprašo, 60, dėl jo taip pat turime balsuoti. Kas už? Prieš susilaiko pritarta, 61 kas už prieš susilaiko atmestas, 7 kas už, prieš susilaiko pritartas, 71 kas už, prieš susilaiko pritarta, 72 kas už, prieš susilaiko pritarta, 8 ir imko 10 identiški, kas už, prieš susilaiko pritarta, 77 už, prieš susilaiko pritarta atmesta. 11 kas už, prieš susilaiko pritarta. 78 kas atkrinta. 79 kas už, prieš susilaiko atmesta. Elektroninis balsavimas dėl siūlymo dokumento su pakeitimais. Visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. Tuomet dar e, balsuosime dėl teisėkuros rezoliucijos. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Sveikiname pranešėją. Vėl turiu paklausti pranešėjos, ar jį norėtų pradėti darybas su taryba ar ne. Prašau atsakyti taip arba ne. Norėčiau pasakyti taip, turint galvoje rezultatą, tačiau supratau, kad kai kurie kolegos turbūt neturėjo laiko tinkamai panalizuoti pakeitimų, nes e, padarėme esminių pakeitimų. Ir jeigu šešėliniai pranešėjai man signalizuos, kad jų frakcijos mane rems, tada aš paprašysiu tos paramos. Jeigu taip, tai prašau e, jūsų paramos. Taigi buvo nuspręsta pradėti darybas bet jau Linda McKevin prieštarauja tokiam pasiūlymui. Atsiprašau, pirmininkė, bet mes prieštaraujame, mes norėtume, kad bent šešėliniai, mūsų šešėlinis pranešėjas, pranešėjas e, prieštarauja. E, reikėtų prie to klausimo grįžti sausio mėnesį. E, tai detaliau aptarti mes nepritarėme, kad dabar būtų pradėtos darybos su taryba. Von Seiten der SD einwende. Der ist für diesen SRD frakcija prieštarauja, tai kas dabar balsuoja už pasiūlymą apsispręsti sausio mėnesį galutinai, visi linksite galvomis, tai komitetas priims sprendimą sausio mėnesį. Ačiū. Dann möchte ich mich, weil wahrscheinlich ein, zwei oder drei turint omenyje, kad keli kolegos veikiausiai nedalyvaus, vienas, du arba trys, svarstant kitą darbų tvarkės klausimą, noriu padėkoti visiems kolegoms už bendradarbiavimą per šiuos metus. Jeigu jie teiktųsi išklausyti šių padėkos žodžių, e, linkiu linksmų švenčių, e, ramių šventų kalėdų, gerų naujų metų, dėkoju vertėjams, komiteto darbuotojams, padėjėjams, nes e, be jų mes taip pat negalėtume tinkamai dirbti. Taigi dar kartą visiems dėkoju, linkiu gerų švenčių. Tačiau dar e, turime svarstyti kitą darbo tvarkės punktą. 21. 21 darbo atvarkės klausimas. Prašau tų, kurie nori toliau dalyvauti diskusijose, likti salėje, o tų, kurie nori palinkėti gerų švenčių kolegoms, prašau padaryti tai kitoje vietoje. Nes dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui Klausui Berintui, kad uh, jis pristatytų cheminių medžiagų saugaus naudojimo pasiūlymą. Taigi dabar suteiksime žodį komisijai, prašau. Thank you very much, <clears throat> Mr. Chairman, um, for the opportunity. Ačiū pirmininkė, ačiū už suteiktą galimybę pristatyti ir aptarti komisijos komunikatą dėl cheminių medžiagų saugaus naudojimo. Šis komunikatas yra parengtas remiantis reglamentu dėl medžiagų klasifikacijos ką, ir jų mišinių klasifikavimo kaip, ir ženklinimo. Kaip žinote, ženklinimas yra pagrindinis būdas, kaip galima pranešti apie medžiagų keliamus pavojus vartotojams, plačiai visuomeniai. Ir ženklinimas susideda iš keturių elementų. Visų pirma, tai yra apie pavojų įspėjantys simboliai, piktogramos, taip pat įspėjimas ir e, stand, tam tikri standartizuoti teiginiai apie pavojų arba teiginiai raginantis laikytis atsargumo. Taigi, visa tai yra komunikate yra kalbama apie dalykus, kurie jau egzistuoja arba yra labai panašus į tai, kas egzistuoja dabartinėje ES sistemoje. Priminsiu, kad Komisijai buvo suteiktas mandatas ir EKai buvo suteiktas mandatas atlikti studiją, išnagrinėti pakeitimus, kuriuos siūlė parlamentas. Tie pakeitimai yra 34 straipsnėje. Visų pirma, yra sakoma, kad cheminių medžiagų agentūra turi atlikti studiją ir įvertinti plačiai visuomeniai teikiamą informaciją apie saugų medžiagų naudojimą ir nustatyti E, galima papildomos informacijos poreikį. Ta studija turi būti rengiama konsultuojantis su kompetentingomis valstybių narių institucijomis ir kitais suinteresuotaisiais asmenimis. Ir remiantis tą studiją, kurią atliko agentūra, komisija turėjo parengti e, pranešimą tarybai ir Europos parlamentui. Ta pranešimą dabar turite. Taip pat, jeigu reikia, turime pateikti pasiūlymą dėl reglamento keitimo. Pirmiausia, keletą žodžių apie studijas, kurias atliko cheminių medžiagų agentūra. Taigi, ši agentūra, ECA, savo darbą atliko glaudžiai bendradarbiaudama su valstybių narių ekspertais ir su interesuotaisiais asmenimis. Bendradarbiavimas vyko e, rizikos pranešimų tinkle. Tas tinklas buvo sukurtas siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą apie pavojus. Buvo atlikta Eurobarometro nuomonio apklausa, tai buvo padaryta 2010 m. spalio mėnesį. Klausimynas buvo parengtas bendradarbiavant su valstybėmis narėmis. Buvo apklausta 26 tūkstančiai piliečių valstybėse narėse, taigi ma, e, daroma išvada, kad rezultatai atspindi 500 e, milijonų vartotojų ES nuomonę. Vėliau buvo parengta kokybinė studija, joje dalyvavo mokslininkai, buvo siekiama vertinti, kaip žmonės vertina mm, cheminius produktus ir kaip su jais elgesi. Ir čia apklausa buvo atlikta trijose valstybėse narėse, taigi šios studijos apreptis buvo mm, mažesnė nei Eurobarometro apklausos ir galutinės studijos rezultatus galite rasti ECA interneto tinklalapyje. Čia matote nuorodą į tą tinklalapį. Keletas išvadų. Jos yra paminėtos šioje skaidrėje. Visų pirma, atliekant studiją, paaiškėjo, kad kai kurie, kai kurie iš naujų simbolių ar piktogramų yra gerai atpažįstami ir gerai suprantami plačiosios visuomenės. Ypač gerai suprantami tie simboliai, kurie primena ankstesnę sistemą. Šioje skaidrėje kairėje pavaizduotas naujas simbolis e, iš CLP m, mm, reglamento dešinėje e, ankstesnėje sistemoje e, galioja simboliai. Pavyzdžiui, pirmas e, simbolis, rodantis medžiagos degumą, yra atpažįstamas daugiau nei 80 procentų visuomenės, o kitas dalykas, kitas simbolis, rodantis medžiagos sprokstamasias e, savybės, taip pat yra gerai pripažįstamas, maždaug 80 procentų klaustųjų atpažįsta šį simbolį ir supranta, ką jis reiškia. Bet žinoma, kai kurie nauji simboliai nėra taip gerai suprantami. Čia matote naują e, simbolį, kuris rodo itin didelį pavojų sveikatai. Jis yra mažai e, atpažįstamas ir mažai suprantamas tik e, maždaug 20 procentų jį atpažįsta ir 12 supranta jo prasme. Kitas simbolis šauktukas daugumai buvo gerai pažįstamas, bet taip yra dėl kitų priežasčių, kadangi jis naudojamas ir kitose kontekstuose. Bet to simbolio supratimo lygis buvo labai nedidelis, tik 11 procentų. Čia matote labai gerai žinoma simbolį, kaukolę su sukryžiuotais kaulais. Jis taip pat egzistavo ir ankstesnėje sistemoje. Bet paaiškėjo, kad šioje klausoje paaiškėjo, kad jis gana prastai suprantamas, jį supranta tik 33 procentai. Prisimenant kitus, kitas apklausas, kitas studijas, e, paaiš, akivaizdu, kad šis simbolis yra suprantamas, e, yra aiškiai suprantama, kad jis simbolizuoja pavojų. Keletas kitų išvadų. Dažnai pati gaminio pakuotė siunčia kitokį signalą nei ant jos, nei etiketėje esantis simboliai. Pavyzdžiui, jeigu pakuotė yra tam tikrų spalvų arba su paveiksliukais, pavyzdžiui, jeigu vaizduojami žmonės esantis gamtoje, tai vartotojai dažnai daro išvadą, kad produktas nepavojingas, o raudona ir juoda, juoda pakuotė spalva dažnai yra signalas e, naudotojams, kad pakuotės turinys gali būti pavojingas. Taigi rėmėmės šiomis išvadomis ir dar turėčiau turbūt paminėti, kad ECA studijoje nebuvo gilinamas į tai, kaip suprantami teiginiai apie pavojingumą. Daugiausia dėmesio buvo skiriama simboliams Taigi, remdamėsi šiomis išvadomis, mes nusprendėme, kad reglamento pakeitimas šiuo metu nebūtų pagristas. Taigi parengėme penkias pagrindinės rekomendacijas. Pirmoji ir turbūt svarbiausia yra ta, kad reikia e, didinti informuotumą. Tokia veikla turi būti organizuojama valstybėse narėse, ji turi būti organizuojama glaudžiai bendradarbiaujant su suinteresuotaisiais asmenimis valstybėse narėse, nes skirtingose valstybėse narėse rizika, pavojus suvokiamas skirtingai. Ir čia, žinoma, reikėtų diskutuoti, koks būtų tinkamiausias tokios informuotumo didinimo kampanijos laikas. Šiuo metu piktogramos simboliai yra privalomi tik medžiagoms, o daugumai vartotojų parduodamų gaminių yra mišiniai, medžiagų mišiniai. Ir e, kiti reikalavimai įsigalios tik 2015 m. E, birželio 1 dieną. Taigi galbūt būtent prieš tą terminą reikėtų surenkti informavimo kampaniją. Kalbant apie e, tai, kas galėtų koordinuoti tokią kampaniją. Mes manome, kad ECA būtų geriausia koordinatorė, o kampanijos turėtų būti pritaikytos skirtingoms auditorijoms. Pavyzdžiui, Slovenijoje išgirdome, kad jau mokyklose yra moksleiviai supažindinami su e, pavojingumo simbolių sąrašu ir moksleiviai tas žinias taip pat perdoda ir savo tėvams. Taigi, kaip jau sakiau, dabar nėra tinkamas laikas keisti pačių piktogramų. Turi praeiti tą kažkiek laiko, kad visuomenė susipažintų su tomis piktogramomis ir kitom, kitomis, kitais ženklinimo elementais. Ir ateis laikas, kai remiantis CLP reglamentu bus privaloma atitinkamai ženklinti ir visus medžiagų mišinius. Tai bus 2015, met, 2015 metais. Kitas dalykas, kurį nagrinėjame kartu su valstybėmis narėmis, yra galimybė supaprastinti etikečių išdėstymą. Šiuo metu etiketėms yra keliama daug reikalavimų, ypač dėl teiginių apie pavojingumą, atsargumo teiginių ir vartotojai teigia, kad dažnai tos informacijos yra per daug. Taigi mes jau dabar galėtume pagalvoti apie etikečių supaprastinimą ir galėtume pradėti šį darbą su valstybėmis narėmis ir su interesuotaisiais asmenimis. Mes taip pat siūlome pakartoti apklausą ir studiją po 2015 m. birželio 1 dienos, kai pagal CLP reglamentą reikės ženklinti ir visus medžiagų mišinius ir kai visiškai nustos galioti senoji sistema. Manome, kad tuo metu reikėtų labiau išsameu išanalizuoti e, pavojingumo teiginių supratimo lygį. Taip pat reikėtų, kad gaminių pakuotės labiau atitiktų tai, kas pasakyta etiketėje, kad išvengtume tokių atvejų, kai mm, būna įsivaizduojama, kad gaminio turinys yra mažiau pavojingas negu iš tikrųjų. Ir dirbdami su valstybių narių vartotojų organizacijomis galėtume gauti gairių, kaip tai įgyvendinti praktiškai. Tiek norėjau pasakyti ir, žinoma, esame pasirengę atsakyti jūsų klausimus. Ačiū, pana Berintui, už pristatymą. Norėčiau steigti dabar žodį kolegoms. septyniems, kurie dar liko salėje, Satu Hasi dabar kalbės. Kiitoksia puheenjohtaja. Vuoden viimeisen Ačiū, pirmininkė. E, šio paskutinio posėdžio progą gal galėčiau kalbėti savo gimtąją kalbą. Dėkoju komisijai už tyrimo pristatymą. Manau, kad e, jeigu kalbėsime apie šias rekomendacijas, tai aš neturiu labai daug ką pasakyti, bet apskritai ši tema e, skirta saugiam cheminių medžiagų naudojimui yra daug platesnė. Ypač jeigu kalbėsime apie cheminių medžiagų naudojimą kaip priemonių Turime ryč reglamentą, kuriame numatyti reikalavimai teikti ataskaitas cheminių medžiagų agentūrai, jeigu tose medžiagose ar jų mišiniuose yra tokių komponentų, kurie reikalauja su jais elgtis labai atsargiai. E, agentūra patvirtino, kad e, tokių pranešimų, tokių ataskaitų patikima netiek jau daug, kiek tikėjosi cheminių medžiagų agentūra. Atrodo, kad pramonės e, atstovai neipatingai plačiai taiko šią praktiką. Turime tų pranešimų sąrašą. kur e, nurodytos vairios medžiagos. Dėl kai kurių medžiagų pranešta maždaug apie 96 kartus, tai yra aukščiausias e, skaičius. Tik apie septynės medžiagas praneštų daugiau negu septynerius kartus. O dėl kitų medžiagų pranešimai teikti, pavyzdžiui, po vieną kartą. Manau, jog yra akivaizdu, kad atsižvelgiant į tai, jog e, cheminės medžiagos, e, ypač tos, kurios įtrauktos į sąrašus, turi būti e, naudojamas pagal numatytas taisyklės, tačiau ne visada tai yra daroma. Turime apie tai pagalvoti ir galbūt turėtume pasvarstyti, kokiu priemonių būtų galima imtis, kad būtų galima užtikrinti saugų tų cheminių medžiagų vartojimą. Kai žmonės perka tokias cheminės medžiagas ar, ir jas naudoja, ar, pavyzdžiui, statybose ar remontuodami automobilius, Tai e, galbūt jie kartais ir žino apie e, jų pavojingumą, tačiau dažnai galbūt ir ne. Nes cheminės medžiagas perkame kaip ir bet kokias kitas prekes dažnai. Ačiū. Ar dar yra norinčių kalbėti, ponia Klas? Direkt, also die, der Andrang ist nicht so groß. Ja, ähm, danke schön. Also ich bin... Labai ačiū, esu labai nustebusi. Norėčiau kreiptis į kolegę Hasi. Įvairiose sritise patvirtinome įvairias nuostatas susijusias su taus, taupiu pesticidų, biocidų naudojimu. Ji kalbėjo apie cheminėms medžiagomis apdarojimus aprangos elementus, drabužius. Esame patvirtinę įvairiais lygmenimis įvairių taisyklių, nežinau, kur dar turėtume jas patvirtinti. Manau, kad komisija teisingai teigia, kad reikia daugiau dėmesio skirti informacijos klaidai, švietimui, e, teikti atitinkamą informaciją ant etikėčių, reikia pradėti informavimo kampanijas Aš tikrai nepritariu pasiūlymui keisti arklius e, perkeloje, nes ta informacija etiketėje tikrai negali pakeisti įvairių vadovėlių, e, kuriuose teikiamas instrukcijos e, apie tai, kaip reikia elgtis su viena ar kita medžiaga nes e, priešingų atveju tas etiketės tikrai net neš jokios naudos. Manau, kad e, informacijos sklaidos srityje, švietimo srityje reikia e, pateikti daugiau informacijos patinkamą cheminių medžiagų naudojimą ir čia komisijos pasirinktas požiūris yra teisingas. Kas dabar norėtų reaguoti iš komisijos? Prašau, panas Berint. Um, Pirmininkė, aš pradėsiu, po to perduosiu žodį kolegai. Pirmiausia, na, ačiū poniai Klas už jūsų paramą mūsų pasiūlymui. Daugiau dėmesio skirti informaciniai kampanijai. Mes sutinkame, kad tai yra labai svarbu. Galima teikti kokią tik nori informaciją ženklinimo etiketėje, jeigu ji nėra suprantama, ji neturės poveikio. Na, Negalėčiau kalbėti apie visus eko tyrimo rezultatus, tačiau paskaitę tą tyrimą pamatysite, kad būtent tai, kaip naudojamas, naudojamas ženklinimas skiriasi tarp valstybių narių. Pavyzdžiui, šiaurės valstybės narėse vartotojų žinios apie tai, kad reikia perskaityti ženklinimą yra didesnis. Na, o priklausomai nuo produktų grupių taip pat yra žymių skirtumų. Pone Klas minėjo biocidus, augalų apsaugos priemonės. Čia vartotojai e, žino daugiau apie tai, kad šie produktai gali būti pavojingi, reikia skaityti etiketę, palyginti su kitais e, produktais, pavyzdžiui, valikliais. Aišku, yra skirtumų ir žinoma, yra tam tikrų e, silpnų vietų ženklinėme Ir būtent e, tos silpnosios vietos turi būti mūsų dėmesio centre ateityje. Dėl panios štasi, dėl to, kad e, reikia pranešti cheminių medžiagų agentūrai apie tam tikras medžiagas, tai paprašysiu kolegą apie tai pakalbėti. Ačiū poniai Hasi už šį klausimą. tiesų mes prognozuojame dažnai, kas turi vykti pagal ryčią e, e, direktyvą, kai kuriais atvejais mes e, numatėme teisingai, kiek bus tų įvairių dokumentų, mes suklydome bent 14 punktų, o kitose vietose mūsų prognozijas buvo netokios tikslios. Iš tikrųjų, pranešimo apie medžiagas e, klausimas yra labai svarbus. Tai yra sritis. Matome, kad tai, kas vyksta, yra ne tai, ką mes prognozavome. Ir vienas iš dalykų, kuo užsieimame su kolegomis, kaip ir sprendžiant kitus klausimus, tai bandome suprasti, kodėl yra skirtumas tarp to, ką mes prognozavome ir kas e, yra iš tikrovėje ir tuomet bandome e, išsiaiškinti, ar mūsų prognozijas buvo neteisingos, ar e, vyksta kažkas, ką galime padaryti, kur, kur galima pataisyti situaciją, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomas reikalavimo, ar reikia daryti daugiau informacijos. Taigi mes analizuojame šią, šį klausimą su kolegomis ekoje ir nustatę, kokios yra priežastys mm, cheminio mm, medžiagų agentūros kolegų nuomonę, tuomet galėsime kažką padaryti. E. Labai ačiū už pristatymą, už tai, kad atvykote. Perkime prie kito darbo tvarkės klausimo. 22. Kolegės Linda McEvin pateiktas klausimas, į kurį atsakoma žodžiu ir e, klausimo autoriai steiksiu dabar žodį. Um, uh... Ačiū. Kolegos turbūt žino, kad Junktinėje karalystėje nustatėme sunkia augalų lyga, dėl kurios e, tūkstančiais nyksta uosiai. E, Ta lyga sukelia kalara fraksinėje kenkėjas Ir kiek suprantu, ši problema paveikė visą ES, ne tik Junktinė karalystė. Junktinėje karalystėje vyko diskusijos, kai kas bandė kaltinti ES ir teigia, kad, jung, kad vyriausybė negalėjo imtis e, veiksmų, kad uždraustų importą iš už, užkrestų vietovių. Ir norėčiau paprašyti komisijos vis pirma tai pakomentuoti. Taip pat norėčiau paklausti, kokių veiksmų ji gali imtis, kai yra nustatomas kenkėjas. Antras klausimas yra bendresnio pobūdžio, čia žvelgiu į ateitį. Kalbėjau su kai kuriais mokslininkais ir jie sakė, kad viena iš problemų yra tai, kad kenkėjai patenka į ES iš už ES ribų, kadangi vyksta didelio masto priekyba augalų produktais, augalų sveikatos produktais. Taigi norėčiau paprašyti komisijos paaiškinti, kada valstybė gali imtis priemonių, kai kyla problema dėl kenkėjų, kaip Junktinėje karalystėje. Kitas dalykas, ko yra pasimokyta iš tos uosius naikinančios e, lygos. Ir trečia, kaip yra su ES teisės aktais, ar yra kažkokių spragų ir kaip galima būtų jas panaikinti. Ačiū Lindai Makėjams, teiksiu žodį komisijos atstovams, noriu sveikinti pono Polė, eskiriaus vadovą, jis dažnai lankosi mūsų komitete, pone Polė, jums žodis. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir pour nous aussi de. Ačiū, ponė pirmininkė, mums taip pat malonu visą laiką lankytis jūsų komitete, iš tiesų problema yra rimta, apie kurią kalba ponė Makevin. Tai nėra nauja problema Europos mastu, nes ši lyga pirmą kartą buvo pastebėta Lenkijoje 10-mečio pradžioje, tačiau e, tą lygą sukelia grybelis ir jis yra labai sudėtinga. Ir šis grybelis e, turi, yra įvairių formų įvairiose valstybėse narėse. Tiksliau nuo 10-mečio e, buvo užfiksuoti šios lygos atvejai, tačiau apie šią augalų lygą nėra būtina pranešti privalomą tvarką. Vadovaujantis dabar galiojančiomis nuostatomis, Junktinė karalystė pirmą kartą aptiko šią kalerėją frakcinėje sukeliamą lygą 2012 metais. Veikiausiai e, ši lyga persimėtė iš kitų kontinentinių valstybių narių, pervežant augalus, e, kurie buvo pasodinti iš pradžių kontinentinė Europos dalyje ir po to pergabinti į e, jungtinę karalystę, siekiant atsodinti miškus kovo mėnesį pirmą kartą buvo aptikta ši lyga, Junktinė karalystė atliko tyrimus visoje teritorijoje, dabar buvo identifikuoti 309 šios lygos žydiniai beveik visoje teritorijoje, daugiausiai rytų Anglijoje, tačiau yra ir kitur, e, tiek Anglijos pietuose, tiek e, pradant nuo Anglijos pietų iki Škotijos. ir e, tiek e, atsodintose miškose, tiek e, laukiniuose miškose šios lygos žydinių buvo aptikta. Dar kartą pakartosiu, nemažai kitų valstybių narių ši lyga taip pat buvo užfiksuota, tačiau kitos valstybės narės neprašė jokios pagalbos kovoti su šiuo grybeliu, nepaisant to, kad labai sudėtinga yra jį sunaikinti, nes jo sporas perneša vėjas ir pakankamai ilgais atstumais. Ir tai taip pat vienas iš paaiškinimo būdų, kokiais keliais atvyko uh, arba pateko šios poros jungtinė karalystė, tai yra tiek vėjas galėjo jas pernešti, tiek e, ir pergabenant sodinukus. Tik turint omenyje, kad sporas gali pernešti vėjas ir labai sudėtinga, sunku šį grybelį išnaikinti, nes vien tik iškirtus e, pažeistus medžius ir juos sudeginus nebūtų galima problemos įspręsti. Taigi, kokias galime padaryti išvadas, kokias pamokas išmokti turėtume iš šios istorijos. Pirmiausiai atrodo, kad likusiame pasaulyje trečiosios valstybės formaliai halara fraksinėje lygos nėra identifikavusios šiuo metu. Atrodo, kad ši lyga paplitusi tik ES arba Europos teritorijoje geografiniu aspektu. Tai, kad apie lygą nėra pranešta, nereiškia, kad ji neegzistuoja e, kitose pasaulio dalyse. Kita išvada, kurią galėtume padaryti, susijusi su šios plintančios lygos geresnių stebėjimų Europos Sąjungos lygmenių. Būtent tai ir siūlysime, rengdami naują reglamentą dėl augalų lygų 2013 m. pradžioje. Komisija parengs atitinkamą reglamentų pasiūlymą, galėsite tai įsvarstyti aplinkosaugos žemės ūkio komitetuose. Pasiūlymas bus susijęs su gyvūnų ir augalų apsauga, e, finansavimu, sėklų platinimu. Mes sustipriname tame reglamente stebėsenos nuostatas, nes jūs esate teisi, naujos lygos plinta Pavyzdžiui, e, gabenant e, iš trečiųjų šalių apdarotą medieną, neapdarotą medieną, medžio paletes. Todėl reikia skirti finansinių ir žmogiškųjų išteklių siekiant šią problemą spręsti, geriau kontroliuoti situaciją. Todėl tiek biudžeto, tiek personalo srityje mes turėsime skirti daugiau lėšų pasienio kontroliai stiprinti ir pastangų. Taip pat sieksime, kad valstybės narės geriau keistusi informaciją, siekdamos aptikti lygos žydinius ar lygų žydinius. Taip pat numatysime prievolę atitinkamą informaciją pateikti nedelsint, nes kai kuriais atvejais valstybės narės informaciją teikia pavėluotai, todėl tokių, kovant su tokiamis lygomis kyla papildomų problemų, taigi informaciją reikia pateikti greičiau nei šiuo metu. Labai gaila, tačiau jeigu Junktinė karalystė yra 309 šios lygos žydiniai, ir sporos keliauja pernešamos vėjo e, beveik po visą teritoriją. Taigi lyga yra išplitusi jau po visą Europą ir mokslininkai nelab, nesutarė dar kol kas dėl šios lygos priežasčių. Buvo bandoma dešimto dešimt, tiksliau būtų reikėję e, dėti daugiau pastangų, kuomet pirmą kartą buvo aptikta šilga 10-ame dešimtmetyje siekiant ją išnaikinti. Šiuo metu yra labai sudėtinga su šia taip plačiai išplitusią lygą jau kovoti, nes yra ir kitų lygų, nebūtinai uosių lygų, kurias perkelia e, vabzdžiai ir jie taip pat gali keliauti pakankamai ilgais e, atstumais. Ir, e, Todėl su tokio pobūdžio lygomis tikrai yra sudėtinga kovoti. Tie galime atsakyti, poniai Makevin, į užduotą klausimą. Ponas Gerbrandi. Uh, Norėčiau padėkoti Europos komisijai už atsakymą ir noriu padėkoti Lindai Makevin, kuri pateikė klausimą. Tačiau mes neturėtume šito dalyko vertinti kaip izoliuotos problemos, kuri egzistuoja tik toje, tame regione. Ir aš esu šiek tiek nustebęs dėl dabartinės e, padėties. Dar 2009 metais buvo paskaičiuotos invazinių svetimų rūšių e, e sukeliami nuostatai, tai yra 12 milijardų eurų per metus ir taryba pripažino, kad reikia netidėliotinai reaguoti į grėsmę, kurią kelia invazinės rūšis Europos bioįvairoviai ir buvo paraginta parengti teisės aktų dėl invazinių rūšių. Tai buvo numatyta komisijos darbo programoje, tas klausimas ten yra jau dviejus ar trejus metus. Taigi norėčiau paprasčiausiai paklausti Europos komisijos, kada galime tikėtis pasiūlymo dėl teisėkuros priemonių, kurios būtų skirtos kovoti su ta didelė problema, kurią kelia invazinės svetimos rūšys. Čia kalbame ne tik apie šiandien mūsų aptariamą uosių lygą. Tai nėra atskiras atvejis, ši lyga yra daug didesnio problemų spektro dalis. Linda McKevin. Ačiū. Ačiū už labai tikslų problemos paaiškinimą. Turiu dar klausimą. Ar pagal naujus teisės aktus bus privaloma pranešti apie tokias lygas? E, dabar tokios prievolės nėra ir nebuvo skubama ir daug šalių nepraneša apie šią problemą. Ar naujose teisės aktuose bus sprendžiama ši problema? Gal bent jau mokslininkai galėtų pasiekti tam tikrą sutarimą, ar galima imtis kažkokių priemonių ar ne? komisija. Concernant les espèces invasives, ce sont nos collègues de la Direction générale de l'environnement qui sont euh, responsables. Už e, šį klausimą atsakingas aplinkosaugos generalinis direktoratas, Samko generalinis direktoratas, kolega e, Bernard e, Vonketalp, jis atsakingas už gyvūnų, aš už augalų lygas. Taigi mes esame tiesiog atsakingi komisijos pareigūnai, kalbant apie įvežamus gyvūnus ar augalus, už šios klausimus atsakingi aplinkosaugos generalinio direktorato kolegos. Ir pavyzdžiui, e, visą tai, e, visi klausimai, kurie susiję su Korejos su e, voverėmis arba Kaukazo kokiais nors gyvūnais yra uh, būtent e, šių e, kolegų kompetencijos srityje. Kiek žinau, šie kolegos renka, ati, rengia atitinkamą dokumento reglamento projektą ir jis bus parengtas 2013 pradžioje. Taip pat e, viename iš teisės aktų paketo skirto oficialiai kontroliai tekstų kalbama apie privalomą e, fitosanitarinę patikrą pasienyje, e, ne tik siekiant aptikti augalų platinamas lygas, tačiau taip pat ir spręsti invazinių rūšių e, problemą nepriklausomai nuo to, ar privatus asmenys ar įmonės įveža atitinkamus augalus ar gyvūnus yra numatoma atlikti atitinkamą patikrą e, pasienyje, nes kol kas tokia patikra teisinių požiūrių nebuvo įmanoma. Kalbant apie kitus būsimus teisės aktus, skirtus kovoti šu, su šiomis e, lygomis, pasirinkome reglamento teisinę formą, nes šiuo metu uh, šios rytyje galioja direktyva, o tai reiškia, kad kiekviena valstybė narė turėtų perkelti į nacionalinę teisę direktyvos nuostatas, tačiau kartais tas perkelimas e, yra e, pakankamai skirtingas atsižvelgiant į padėtį valstybėje narėje. Tuo tarpu reglamento nuostatos turės būti perkeliamos tiesiogiai ir būtent naujų lygų, kovos su naujomis lygomis rytyje e, pranešimai apie aptiktas lygas turės būti pateikiami per tris dienas. Šku galėsime pasitelkti atitinkamus teisinius mechanizmus, siekiant e, pirmiausiai suteikti mažiau finansinės paramos kovant su šiomis lygomis ir mes siekiame, kad e, finansinė parama būtų teikiama lygos aptikimo pradžioje, kad būtų galima ją panaikinti, nes remiantis sukaupta patirtimi po trijų mėnesių jau neįmanoma nieko padaryti, nes sporos keliauja e, išplinta visur, e, vabžiai taip pat e, lygos sukėlėjus perkelia, todėl labai svarbu kuo anksčiau nustatyti lygas ir tokiu būdu išvengti papildomų finansinių išlaidų ir būtent tuo bus siekiama šio reglamentu, kuris jums bus pristatytas 2013 pradžioje. Tiek, ponė pirmininkė. Äh, Ačiū, ponė Polė nekantri laukime jūsų atitinkamo pasiūlymo 2013 pradžioje. Toliau stebėsime padėtį. Manau, ši tema mums ir toliau bus svarbi. Dėkoju kolegoms už dalyvavimą diskusijose. Dėkoju komisijos atstovams už pateiktą informaciją ir atsakymus užduotus klausimus. Baigiame svarstyti darbo tvarkę. Susitiksime sausio 23-24 dienomis Briuselėje, kadangi jau dabar salėje šiek tiek ramiau, dar kartą <laughs> noriu padėkoti abiems kolegiams ir kolegai Gerbrandžiui gerų švenčių ir Sėkmingų naujųjų metų, linkiu visiems e, geros kelionės namo, sustiksime kitais metais, e, ne tik e, šioje srityje, tačiau svarstant kitus klausimus mūsų laukia daug darbų, pasikraukite savo baterijas vėl, dar kartą dėkoju pirmininkas vertėjams ir komiteto darbuotojams posėdis baigtas.